So, to... Vertėjai turi jūs informuoti, kad vyksta socialinis ginčas dėl mums primestų vienašališkai darbo sąlygų e, ir jis vyksta jau trečią savaitę. Nepaisant įvairių nuolaidų iš mūsų pusės administracija nededa pastangų išspręsti konfliktą. Kai kurių kabinų vertėjai šiame posėdėje priversne tvarka turi dirbti, kad parodytume savo solidarumą dėl to, kas mūsų nuomonė yra vertėjų teisės į streiką pažeidimas. E, ir tai yra diskriminacija kai kurių kalbų ir parlamento narių atžvilgių. Kitos kabinos nusprendė nestabdyti darbo laikinai, kaip buvo suplanuota. Tačiau turime jūs informuoti, apgalėstaudami, kad e, posėdis baigsis lygiai kaip numatyta, tai yra 18.30 minučių. Ačiū. Labai malonu pasveikinti šiandien pas mus atvykusią Centrinio banko priežiūros valdybos pirmininkę. Manau, daug svarbių aktualių klausimų jūs paliesite savo įžanginėje kalboje. Tai yra labai svarbi diena mums, mums visiems dėl bendrų e, taisyklių. Ir šiandien dar mes irgi vėliau balsuosime dėl bankininkystės paketo. Tai yra labai svarbus žingsnis į priekį bendrai kalbant apie mūsų taisyklių savadą ir taip pat įgyvendinant tartautinius standartus bei gerinant mūsų sistemą ir siekiant sumažinti riziką. Tai yra labai svarbus komponentas, e, kuriant bankų sąjungą. Taigi tai yra labai svarbi diena ir mes labai džiaugiamės galėdami šiandien jūs čia priimti ir nedelsdama suteikiu Jums žodį. Ačiū. Labadiena visiems. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, man visuomet labai malonu kreiptis į Jūs, aptarti Jums rūpimus klausimus, aptarti Europos Centrinio banko banko priežiūros darbą. Savo žanginėme žodėje aš kalbėsiu apie tikslinę vidaus modelių peržiūrą, taip vadinamą į trim. Uh, ir taip pat e, patikrini, pa, tam tikrus e, patikrinimus, breksitą ir kitus klausimus. Ir taip pat e, pateiksiu daugiau informacijos apie neveiksnės paskolas. Mes daug pasiekėme pažangos, atliekant vidaus modelių tikslinę apžvalgą. 200 patikrinimų esame numatę 17-19 metais. Šiuo projektu bandome įvertinti bankų pirmojo ramščio vidaus modelių patikimumą ir atsparumą, taip pat e, vertinsime ir bankų e, turtą. Taip pat e, trim procesas jau davė apčiopiamų rezultatų, jam įpusėjus pirmiausia geriau bankai tarpusavyje supranta priežiūros esmę, taip pat tai, kad reguliavimo reikalavimai yra reikalingi vidaus modeliams, bandant numatyti pasiekti bendrus priežiūros, e, patekti bendrus priežiūros lūkesčius, kaip buvo numatyta vadovė, kurį mes tam tikslui parengėme savo puslapyje. Taip pat dėl to, kad suderintos yra metodikos ir priemonės, trim e, mums leidžia atlikti analizę, palyginti įvairius e, variantus, įvertinti trūkumus ir reguliavimo poreikius. Trim rezultatų pagrindu mes institucijų institucijoms primame tam tikrus priežiūros sprendimus tam, kad bankai teisingai ir nuosekliai gyvendintų reguliavimo reikalavimus vidaus modeliams. Be jokios abejonės mes taip pat informuojame bankus apie trim projektą. Mes taip pat pasiekėme nemažai pažangos dėl šių metų patikrinimo nepalankiausiamis sąlygomis. Tikslas yra bankų priežiūroms, institucijoms, e, rinkos veikėjams pateikti uh, informaciją ir pažiūrėti, kiek bankai bankų sistemos yra pasirengę atremti iššūkius ir šokus. Ir e, išbandymo nepalankiausiamis sąlygomis bandome įvertinti pačius nepalankiausius e, scenarius, ypač kalbant apie nemokumą, kredito riziką, e, vertybinius popierius, rinkos riziką, veiklos riziką ir galiausiai įvertiname ir tam tikrus problemas susijusias su pajamomis. Tai aišku, tai nėra išlaikymo arba neišlaikymo klausimas, tiesiog e, kartu su kita priežiūros informacija tie duomenys yra naudojami atliekant bendrą bankų situacijos priežiūrą. 23 33 bankų priežiūros rezultatai bus paskelbti šiais metais. Dėl Graikijos bankų patikrinimai jau buvo užbaigti ir buvo taikoma ta pati metodika kaip ir visose, Europ, visose ES bankuose, tačiau tie patikrinimai buvo atlikti greičiau iki trečios ekonominės pakoregavimo programos Graikijai užbaigimo. 18 metų testų, Graikijos bankų testų rezultatai rodo, kad jis sumažėjo 9 procentiniais punktais kapitalas bankų, lyginant su 15,5 milijardo eurų. Taip yra susijęs su, tai susijęs su kredito rizikos parametrais ir bendromis įplaukomis. Kalbant su, apie kibernetinę riziką, mes labai džiaugiamės, kad imamasi nacionalinių tarptautinių pastangų, skleisti apie tai daugiau informacijos. Suprantama, kad bankai vis labiau tampa skaitmeniniai ir dėl to atsiranda didesnė kibernetinio, kibernetinio išpolio rizika. bankai tarpusavyje priklauso vieni nuo kitų, priklauso nuo e, informacinių technologijų tiekėjų, taigi reikalinga sukaupti žinių ir patirties kovos su kibernetiniais nusikaltimais srityje. Uh, Taigi kibernetinių nusikaltimų rizika yra mums svarbus klausimas ir mes taip pat norime, kad bankai irgi prioritetą teiktų šiai rizikai, užtikrintų aukščiausio e, saugumo lygmens informacinės technologijas ir bendrai bankuose mes e, vertiname riziką, žiūrime, kaip jie reaguoja į galimas grėsmes, tačiau tai nereiškia, kad bankai yra saugus ir turi tam imunitetą. Bankai ir priešiaus institucijos turi suprasti, kad niekuomet nepakanka uh, nepakankamas yra darbas kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Dabar breksitas ir parengiamasis darbas dauguma bankų ir centrinio banko priežiūros institucijos yra, prist, bando pristaikyti prie aplinkos po breksito, buvo pradėtas procesas dėl Junktinės karalystės dalyvavimo pakeitimo ir reikiamo, reikiamų autorizacijų iš Junktinės karalystės institucijų, kadangi tai, jie, jie turės savo uh, vidaus priežiūros institucija. Kol kas dar nebuvo pateiktas prašymas dėl licenzijų. Centrinis bankas prašo bankų pateikti paraiškas iki 18 metų antrojo ketvirčio, vėliausiai, kad būtų galima laiku užduoti tas licencijas. Bankai, kurie dar nėra pateikę paraiškų, aukštos kokybės paraiškų, turi suprasti, kad kažin ar gaus licencijas laiku kai įvyks breksitas. Mes toliau vertiname bankų planus dėl tam tikro stebėsinos ir įgyvendinimo. Ir žiūrime, ar turi pakankamai pajėgumų verslui vykdyti. Dabar pagrindiniai teisėkuros, bankų sąjungos teisėkuros klausimai. Uh, Rizikos mažinimas buvo iš esmės pasiektas, taigi dabar turėtų toliau vykti dėrybos dėl indėlių draudimo ir toliau bus bandoma sutvarkyti bendrą pertvarkymo fondą, bankų pertvarkymo fondą. Ir taip pat labai svarbu, kad būtų laiku patvirtintas šis paketas ir džiaugiuosi, kad taryba patvirtino savo bendrai požiūrį kiekušės mėnesį. Dabar uh, laukiame, kol bus patvirtinti jūsų atitinkami pranešimai. Labai svarbu, kad trilogas prasidėtų kuo greičiau, kad būtų patvirtintas paketas dar prieš Europos parlamento rinkius, rinkimus kitų metų gegužę. Kalbant apie minimalių reikalavimų fondams ir MRL tiksliau reikalavimų, aš pritariu daugeliu pozicijų, kurias patvirtino taryba, e, tokios kaip e, MRL e, gairių iš, išbraukimas Taip pat numatomas e, atitinkamas e, laikotarpis tam, kad būtų galima patenkinti tuos reikalavimus. RML er, peržiūra leis užtikrinti e, perėjimą nuo bailout prie bail-in. Tačiau yra tam tikrų aspektų, kur reiktų atidžiau dar pamastyti apie tai trilogo metu. Vienas iš tų aspektų yra vidinius MRL, vidinio MRL atsisakyti subs, dukterinių įmonių ir atveju, jeigu būtų pakankamai saugiklių ir būtų užtikrinama pakankama motinės įmonės parama e, e, filialams. Ir tą mes e, matome ir įvairiose bankų grupėse, tai yra pozityvus poveikis e, realiai ekonomikai ir bendrai bankų sąjungai dėl tam, kad tos e, vidinės MRL veiktų, reikalinga užtikrinti E, pakankamą kapitalą e, ir greidumų pinigų e, rezervą. Ir taip pat matome, kad yra tam tikrų pasiūlymų, kur yra bandoma nukrypti nuo bazelio standarto. Aš čia turiu menyje siūloma bazelio metodikos pakeitimas, skaičiuojant sverto santyki. Aš manau, kad tokie nukrypimai turėtų būti minimalūs tam, kad būtų galima globalių lygmenių suderinti tuos reikalavimus. Dėl priežiūros institucijų lankstumo numatyti bankams konkrečius reikalavimus, labai svarbu, kad priežiūros institucijos nuspręstų dėl visų pagrindinių tų reikalavimų bruožų, tokių kaip kapitalo sudėtis. Bendrai sveikinčiau toliau, daugiau pažangos derinant prudencinius reikalavimus, pavyzdžiui, toliau mažinant uh, nacionalinius e, savanožiūro vykdomus reikalavimus, kad daugiau būtų viskas suderinta su ES lygmeniu ir globaliu lygmeniu. Taip pat mes norėtumėme, kad nacionalinės mokumo, nemokumo sistemos būtų labiau suderintos, tokiu būdu būtų sukūriamos vienodos sąlygos visiems ir būtų užtikrinama geresnė priežiūra. Nemažai sudėtingų firmų ketina sudėtinio su, su pobūdžio įmonių ketina įsisteigti ES po Brexito, taigi aš remiu komisijos pasiūlymą užtikrinti tai, kad sis, tokios įmonės, kurios gali sukelti sisteminę riziką arba kad joms būtų taikomos tokios pačios priežiūros e, nuostatos kaip ir kredito institucijoms. Tas pasakyti nėra apie Junktinės karalystės ir JAV įmonės, kad nebūtų didelių skirtumų priežiūros sistemoje ir kad būtų galima prižiūrėti tarp valstybinę veiklą sektorių, sekt, finansinėme sektoriuje. Dabar ne, dėl neveiksnių paskolų. Tai buvo labai svarbi problema bankų sistemoje ir buvo čia pasiekta nemažai pažangos dėl to, kad daug prisidėjo priežiūros institucijos, daugiau nei 60 procentų MPRL uh, sumažinimų buvo pasiekta 2017 metais. Mes savo priedą paskelbėme kovo mėnesį ir paaiškinome priežiūros institucijų lūkesčius dėl naujų NPL ne, ne, neveiksnių paskolų ir tame priede kartu su tų paskolų gairėmis pateiktos pas, tokios gairės, kurios leidžia bankams geriau prisitaikyti prie, prie, priežiūros sistemos ir ypač uh, tą padaryti, kai yra palankios ekonominės sąlygos. Taip pat yra numatoma, numatomi ir tam tikri prudenciniai reikalavimai, kad būtų atitinkamos nuostatos taikomos ir naujoms paskoloms. Centrinis bankas ir komisija artimai bendradarbiauja dėl šių iniciatyvų. Dėl to, kaip e, sumažinti tokių e, paskolų sankaupas, e, mes galime apie tai detaliau pasikalbėti, dar galėsime pasikalbėti šiais metais. Ir uh, E, mielai atsakysiu į jūsų klausimus šią ar kitomis temomis. Ačiū. Ačiū. Toliau. Pane Langer. Ačiū pirmininkė, turiu du klausimus. Arba norėčiau aptarti du dalykus. Vienas susijęs su EBLV atveju. Aš žinau, kad oficialiai tai nėra jūsų veiklos rytis, bet tai yra ES lygmenio problema susijusi su pinigų plovimo. Ar jūs sekate šitą bylą, ar, o jeigu ne, ką galėtų atlikti parlamentas, kad pakeistų situaciją ir į kokius rodiklius jūsų nuomonė reikėtų atsižvelgti? Uh, Ar jūs žinote, kad yra labai daug kredito institucijų, e, kuriuose padėtos minėtoje šalyje gyvenančių piliečių lėšos, ar, bet jeigu yra daug e, indėlių ne iš ES piliečių, tai ar tai jau galėtų prisidėti prie rizikos? O kitas klausimas yra susijęs su MPL. Turbūt tikėjotės mano klausimo, nes e, mes, tarsi, mes nu, šį klausimą nukėlėme kitam posėdžiui, bet vis tiek norėjau jūsų paklausti apie tai. Nes net ir po tam tikros die, dienos, net ir geros paskolos tampa neveiksniomis. Ar jūs manytumėt žiūrėdami, žiūrėdama į bankų veiklą? Ar manytumėte, kad reikia spręsti su šiomis paskolomis susijusią problemą? Ar mums nereikėtų pagalvoti, kad geros paskolos po kažkiek laiko netaptų neveiksniomis, jeigu jūs turėt, žinotumėt, kaip tai padaryti, tai žinoma būtų labai įdomu išgirsti jūsų atsakymą. dėl EBLV situacijos ir galimybės įsikišti, greičiau įsikišti, tai manyčiau, kad naujoji direktyva e, dėl kovos su pinigų plovimu gali tapti labai svarbių įrankių. Nes kol kas nelabai aišku, ar nacionalinės institucijos, valstybių narių institucijos, kurios yra atsakingos už kovą su pinigų plovimu, gali dalintis tą informaciją, kuri gali padėti mums greičiau sureaguoti. Nes galimybė keistis konfidencialią informaciją, mano nuomonė, bus įtvirtinta naujoje direktyvoje dėl kovos su pinigų plovimo. Būtų geriau, jeigu tai būtų ne direktyva, o reglamentas, nes direktyvą galime perkelti 19 skirtingų būdų ir niekada negalime būti užtikrinti, kad su direktyvos pagalba bus galima pasiekti nustatytų tikslų. Dėl bankų taip gali tai būti, kad didžioji dalis jų klientų nėra iš tos šalies, kurioje bankai veikia. Taip, mūsų prižiūrimuose bankuose taip nutinka, būtent Latvijoje, kaip jūs ir minėjote, atlieka darbą institucijos ir finansų ministerija dirba tuo klausimu, ir priežiūros institucija, ir institucijos atsakingos už kovą su pinigų plovimu. Stengiamasi užtikrinti, kad būtų mažiau veiklos, kuri yra susijusi su toje šalyje negyvenančiais piliečiais ar neveikiančiomis įmonėmis. Tai būtų geras žingsnis šią linkme. Mes galime imtis veiksmų, tik remdamiesi tą informaciją, kurią mums pateikia e, nacionalinės valstybinės valdžios institucijos atsakingos už kovą su pinigų plovimu. Nes e, suprantama, profesinės e, paslapties klausimas nėra visiškai išspręstas, bet mes esame budrus ir stengiamės įtikinti savo kolegas, kad jie imtųsi veiksmų šioje srityje, kad jie patys, esant reikalui, atliktų patikrinimus ar rinktų informaciją. Na, nebūtinai tuo atveju, kai e, pinigai jau plaunami, plaunami, kad tai būtų daroma siekiant užkirsti kelią tokiai veiklai. Ir kad vystų, vyktų puiki banko, banko priežiūra, būtų puiki banko vidinė kontrolė, kad būtų išvengta, kad tuo banku būtų naudota, naudojamasi siekiant plauti pinigus. O dėl darbo susijusio su MPL Pirmiausia, norėčiau primiktinai pasakyti, kad tas darbas, kurį mes jau esame atlikę, pradeda duoti rezultatų. 2014-aisiais e, e, pradėjom dirbti su trilijonu e, tokių problemų, na, o po to dabar liko 7 milijardų vertės e, problema, aišku, jau geriau, ir 4,9 procentai yra mažiau nei 7. Bet su kai kuriais bankais šią problemą spręsti yra sunku. Suprantame, kad e, reikia panašiai elgti su tais rautais, nes su ta pačia rizika elgiamasi skirtingai priklausomai nuo to, situa nuo to atveju, kur paskola buvo suteikta. Bet mes turime ir būti ambicingais ir galvoti realistiškai. Turime būti ambicingais tuo met, kai problema yra nedidelė arba kai yra pakankamai, pakankama, kuria, kad būtų galima išspręsti. Šiaip ar taip esu įsitikinusi, kad galėsime aptarti esamas galimybės ir žinoma, geriau tai padaryti anksčiau negu vėliau. Tikriausiai, na, na gal ne kiekvieno atveju būtų galima išnagrinėti kiekvieną atvejį, bet kartais vis tiek, bet vis tiek turime įvesti tam tikrus apsaugos elementus, kad galėtume būti ambicingais. Ačiū per Vanžberės. Ačiū, ačiū už paaiškinimus. Norėčiau griežti prie EBLV e klausimo, nes um, Et, et vous, vous avez, euh, avec la Banque centrale, travaillé. Euh... Po amerikiečių atveju ir euh, Jūs, jūs dirbote su banku. Bet reikėtų sukurti agentūrą, kuri leistų nacionalinėms valdžios institucijoms atsakingoms už kovą su pinigų plovimu dirbti su tais ištekliais ir dirbti kuo veiksmingiau. Na, žinoma, reikia kalbėti apie tokio darbo kokybę skirtingose valstybėse narise, bet vis tiek reikėtų siekti pažangos. Ir suprantu, kad tai jau yra virš jūsų įgaliojimų. Bet vis tiek turėdama patirties, kaip jūs manytumėte, ką jūs manytumėte apie tokią mintį? jeigu to imtųsi komisija ar taryba. O kitas klausimas yra susijęs su bankų struktūra. Jūsų srityje, kaip ir visose kitose srityse, e, nei sutarčių lygmenių, nei teisės aktuose nenurodoma, kokia turėtų būti bankų valdymo struktūra. Ir visi teisės aktai, kuriuos mes priimame, tai e, ar mes kalbėsime apie kokią bankų struktūrą bekalbėtume, e, draudžia tam tikrą e, diversifikavimą. Taigi, kas, kokia struktūra dėrėtų su teisės aktų įgyvendinimo? Ir mes kalbame apie vadovavimo lygmenį. Kai kuriuose kooperatyvuose yra problemų, ir situacija gana keista. Nes mes kalbame apie tą valdymo struktūrą ir pavyzdžiui, kai kalbame apie labai didelę e, draudimo organizacijos struktūrą ir kai ta struktūra nepavaldi, netokia kaip nurodyta SSM, ir taikome teisės aktus, taip tarsi tas stru, valdymo struktūros modelis būtų vienodas. Ir ar tai yra objektyvu, kalbant apie ES teisės aktus ir apie jūsų modelį? Visų pirma, dėl kovos su pinigų plovimu teisės aktų dėl e, organizacinės struktūros. Faktas yra tai, na, jūs minėjote Latviją, e, tai yra labai nedidelė šalis e, ir priežiūros institucija yra nedidelė, suprantama, jai suteikti kovos su pinigų plovimu įgaliojimai, darbuotojų nėra daug. Ir Latvija yra netoli, turi didelį kaimyną. Todėl manyčiau, kad Europoje tokį delikatų, tokį e, jautrų darbą turėtume atlikti kartu. Nes yra centrinis bankas, centrinė institucija, kad ir kur tas centras būtų, ar Briuselė, ar kur nors kitur. Ir e, kitie, kit, kito, kiti padaliniai dalyjasi patirtimi ir vykdo patikrinimus ir aš manau, kad tokia struktūra galėtų būti sėkmingesnė. Bet tam reikia reglamentų, ne direktyvų, nes direktyvos gali būti perkeltos į, teisės, į nacionalinę teisę 19 skirtingų būdų, todėl apgailės tuo apgailestauju dėl to, kad turėsime naują direktyvą, o ne reglamentą ir kad nebus galima to dokumento, europinio dokumento į viso, visose valstybėse narėse perkelti vienodai problemos nepradingo, bus ir kitų krizių. Ir tai galėtų būti vienintelis sprendimas. O dėl bankų struktūros, bankų valdysenos, tai norėčiau pasakyti, kad e, mums netrūksta tos įvairovės ir E, kalbant apie teisės aktus, tai šiuos klausimus reglamentuoja irgi direktyva. Ir vėlgi, jinai labai skirtingai perkelta į valstybių narių teisę. Ir ta įvairovė e, ne visada yra tokia teigiama, kokios tikėtumėmės. O dėl pačios bankų valdysenos, ar tai valstybinė, ar, ar kooperatyvai, ar e, tokie, kurių akcijomis prekiaujama biržoje ar ne, tai e, ta įvairovė ir tai, kad yra pačių įvairiausių bankų ir didelių, ir vidutinių, ir mažų, tai tai yra gerai. Ir esu visiškai įsitikinusi, kad tai, kaip mes įgyvendiname esamus teisės aktus, tai pagal juos ta struktūra yra visiškai galimama. Yra įvairiausių bankų asociacijų, kooperatyvų, e, kurie pateikė tokią mintį, kad taip tie skirtingi bankai veikia. Ir svar... skirtumas yra tik dėl to, kaip įgyvendinamos nuostatos. Kol kas šioje srityje nematau jokių praktinio pobūdžio problemų. Mes e, prašome daugiau, mūsų prašoma daugiau lankstumo arba tai, kad žmonės galėtų ilgiau dirbti, jeigu turi labai daug darbo. Taigi, bet atvirai pasakius, na, kai jūs turėsite pavyzdį, tai mielai aptarčiau su jumis tą problemą, kad galėtume paieškoti sprendimo ir esu įsitikinusi, kad būtų galima rasti jį. Ačiū. Ačiū, turiu ponas Kalvė Šambon. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena, ponia Nui. Visada malonu matyti jūs mūsų parlamente. Nors aš esu iš Ispanijos, kalbėsiu prancūziškai, kad tiesiogiai su jumis susikalbėčiau. E, vietoj to, kad kalbėčiau prastai angliškai, kuri netrukus nebebus bendrijos kalba. Taigi, trys klausimai. Turiu e, tris e, klausimus. Vienas klausimas dėl Bank Populiar Banko Populiar metinis. Aš norėčiau užduoti tokį klausimą. Ar nemanote, kad finansų sistema be paskutinio skolintojo nėra gyvybinga? Ir ar nemanote, kad kuomet e, galėtum parduoti banką per naktį mm. ir e, užtikrinant likvidumą e, sistemą ir parduoti, na, tiesiog bankas turinti problemų mm, naktį. Antras klausimas. Malta ir Latvija. Jūs, kaip visada, savo organizacijoje puikiai dirbate, mums teikite informaciją. Tačiau labai nemalonu sužinoti, kad e, amerikiečiai kažką tai mums paina. Tačiau inspektavimai nacionaliniais e, institucijos, priežiūros institucijos yra katastrofa blogai, jeigu euras nekelia pasitikėjimo visiems. Ir trečias momentas. Jūs atsižvelgėte į Deutsche Bank e, pareigų pirmininkas, jums buvo skirtos dvi minutės, dabar jau trys minutės prie. Viskas labai gerai. Kas mums garantuoja, kad e, tas turtas, trečiojo ligmens turtas e, atitinka tas sargas, kurias jūs minėjote. Ar galite paprašyti bankų pakeisti visas kategorizacijas, kad galėtumėte patikėti tais e, stres testais. Atsakysiu Jums prancūziškai. Paprastai Banko Populiar. Ar reikėjo paskutinio skolintojo jo atveju, kas galėjo įsikišti išgelbėti banką? Aš pasakyčiau, kad yra teisiniai pagrindai, kas buvo nu, nuspręsta ir šio parlamento. E, tai yra panaudoti bailout sistemą, išgelbėti banką ar jį. Į pertvarkyti ir nuostolius paskirstyti investuotojams, kurie gaudavo dividendus ir taip toliau iš banko. Todėl aš manau, kad diskusija, jeigu nepakeisime įstatymų, neturi prasmės. Aš manau, ši problema išspręsta, bankas pertvarkytas visai gerai įvairiose šalise buvo uh, Brangiai smokėta už banko gelbėjimą ne kartą. Kai dėl to fakto, kad Maltoje ar Latvijoje amerikiečiai e, kelia problemas. E, tai, aišku, šiek tiek priverčia europiečius susigėsti. Ir aš viešai pasakyčiau, aš e, būčiau už europinį, europinę priežiūrą, kai kalbama apie pinigų plovimo ir kapitalo plovimo priežiūrą. Kai dėl trečio ligmens turto, kuris vertinamas pagal modelius ir E, jie susijęs su rinkos operacijomis, tai žinoma, mes visą tai stebime labai atidžiai ir vertiname tos aktyvus, e, tą turtą. Per kiekvieną inspektavimą matome, kad reikia kažką pataisyti turto vertinimo prasme. Taip pat e, matome, kad yra ir modelių trūkumų, pagal kurios vertinamas turtas ir tai yra svarbi antrojo ramščio dalis ir tas faktas, kad mes prašome skirti daugiau kapitalo, daugiau likvidumo, geresnės valdysenos ir taip toliau, yra su to susiję didesnių bankų atvejais. Jūs minėjote, ką mes kalbame, kal, vadiname pasauliniais bankais. Tai yra sudėtingi bankai, aišku, ir turime užtikrinti, kad jų turtas būtų vertinamas pagal tinkamus modelius. Aišku, tai yra sudėtinga, bet pertvarkymas tokiais atvejais yra daug sudėtingesnis, todėl jie turi turėti didesnį kapitalą. Ir aišku, mes vertiname vyriausius elementus. Reikia pastebėti, kad Bazaro komiteto pasiūlymai yra tokie pateikti peržiūrėti e, įvairių turto kategorijas ir o Europos tekstuose tai vertiname kaip kažkokią papildomą skaitų informaciją. Manau, kad Bazilio komiteto rekomendacija turėtų būti perkelta ne tik, kai kalbame apie priežiūrai stenkiamą informaciją, bet ir vykdant kapitalo reikalavimus. Aš žinau, kad parlamentas laikosi griežtos nuomonės šio klausimu ir tikiuosi, kad bus pokyčių čia. Ačiū Svengiai Galtulio. E, Labadiena. Norėčiau dar kartą iškelti, iškelti finansinių nusikaltimų klausimą bankų sąjungos kontekste ir norėčiau pakviesti jūs šiek tiek detaliau paaiškinti, kiek galite, ką darote nuo mūsų paskutinio susitikimo ir taip pat antrą klausimą norėčiau užduoti, norėčiau sužinoti, ką darote be gerai žinoma Pilatus Bank e, atvejo Maltoje Be to, kas žinoma viešai, be to žinome, kad dar vienas bankas, Santa Bank, e, susilaukė konkrečių kaltinimų, nes žinome, kad jis buvo naudojamas tam, kad apgaudinėtų vartotojus. Malta yra nedėlė šalis, joje yra tik tai 28 bankai. Ar po to, kai kilo didelių problemų su Minėja bank, Pilatus banku, dabar Santa bankas, ar nebuvo manoma vertinti, patikrinti visos e, šalies bankų dėl finansinių nusikaltimų. Na, kova su pinigų planimu nėra mano kompetencijos dalis. Aš dirbu su kolegomis Latvijoje ir Maltoje, siekiant užtikrinti, kad kad jie suprasti, kokia jų yra atsakomybė šioje srityje ir kad gali būti reputacinės rizikos problema bendram mechanizmui mažesniems šalims. Reikia, jeigu reikia jiems pagalbos, jos turi jos paprašyti ir mes mielai ją pasiūlysime. Bet, bet tai tiek, kiek galiu aš padaryti, nes visų pirma, dauguma šių bankų, ne e BLV atveju, bet kitais atvejais daugiausia tai yra maži bankai, nereikšmingos institucijos, kurių tiesiogiai mes neprižiūrime. Ir netgi jeigu mes prižiūrime, prižiūrime tokius bankus, labai sunku imtis prudencinių veiksmų. Na visų pirma, bet koks realus veiksmas pagristas kovas plangų plovimu turi remtis kažkokiais tai pagrindais. Tai atsakingas dažniausiai nacionalinės kovos su pinigų plovimu institucijos. Na, o dauguma tokių bankų yra pakankamai maži ir dažnai yra gana gerai kapitalizuoti, likvidus. Ir jeigu rašytume automatinį pažymį jiems, tai jie turėtų geriausius pažymius iš visų bankų dažniausiai. Tai kas mums lieka? Panaudoti antrąjį ramstį. Įvertinti tai, kad jų e, verslo modelis pagrįstas per daug nerezident, klientais nerezidentais, e, galbūt kyla dėl to rizika didesnė banko ir galima prašyti daugiau pagal antrąjį ramstį, bet ne tiek daug. Antrasis ramstis yra nedėlis priedas tiesiog iš pirmojo ligmens teisės aktų. Taip pat e, vykdome tinkamą ir tinkamą e, vertinimą, kad Jeigu, pavyzdžiui, žmonės dirba bankuose, valdybose, jeigu jie nėra labai tinkami, bet jų negalima išmesti, kol uh, teismai nepasakys, kad jie yra nusikaltėliai ir panašiai, tai mes patys to padaryti negalime. Taip mes galime atšaukti susitarimus, tai būtų galutinis sprendimas, bet tik tai remdamas informaciją, kurią pateikė nacionalinė kovos su pinigų, pinigų plovimo institucija. Kitaip mes kitų priemonių neturime, galime moralinių įtikinėjimo priemonės panaudoti, kartais tai padeda, kartais ne. Ačiū. Net kartai. Ačiū pirmininkė, sveiki, e, sveiki ponė Noir. Nu, Norėčiau grįžti prie MPL klausimo. Tęsant e, pokalbį apie, dėl jūsų patiktų klausimų, atsakymų į mano klausimus raštu. Ir norėčiau, kad pamas, permastytumėte savo uh, sprendimą dėl kvietimo, kurį jums pasiuntė Airijos parlamentas, pasikalbėti apie Airijos bankus nes galbūt jie nepakankamai tiksliai pateikia jūsų pasiūlymus. Ir jūsų atsakymai, galbūt patikslinsite, rodo, kad ECB nerodo jokių pirmenybinių sprendimų dėl to, kaip bankai galėtų sumažinti MPL lygmenį. Jūs, bankai dabar, jūs sakote, turi užtikrinti, kad jų ipotekos paskolos, skaidytos paskolos būtų padarytos, suskaidytos taip, kad būtų galima jas reklasifikuoti kaip veiksnės paskolos. Dėl PTSP, kad būtų galima e, atitikti standartus. E, dabar e, manoma pardavinėti obligacijas pagristas paskolomis ir įtraukti suskaidytas e, hipotekos paskolas į tokius sustarimus. Norėčiau paklausti Jūs, ar įmanoma tai daryti ir kokia rizika čia būtų susijusi hipotekos paskolų turėtojams ir apskritai ekonomikai. Ir ar numanote, kad ECB galėtų imtis papildomos veiklos vartotojų apsaugos rytyje, peržiūrint teisės aktus, pavyzdžiui, dėl Europos priežiūros institucijų vaidmens. Ačiū, taip, aš žinau, kad turėjau galimybę nuvykti į Airiją ir pasikalbėti su Airijos komisija šiais klausimais, bet buvo paprašyta padaryti, tai padaryti labai vėlai ir siūlomos datos nebuvo tinkamos man. Vieną dieną aš lankiausi Graikijoje, gal tai buvo kažkokia kažkur gegužės 15, dabar nelabai atsimenu, nu, bet pirmą sumo dieną buvau Graikijoje, o kitą dieną buvau įdarbinimo e, žiūri komisijoje ir tai sunku buvo pakeisti. Tačiau turiu pastebėti, kad Airijos priežiūros valdybos narys buvo kviestas komisijos. Ir jis visiškai pajėgus paaiškinti situaciją ir supervizinį, supervizinį, supervizinį požiūrį. Mes visiškai sutarėme, kaip viską reikia tai daryti. O tai daroma gavus EBA rekomendacijos. Todėl mano dalyvavimas čia buvo minimalus. Aš norėčiau priminti, kad Visų pirma, aš negaliu imtis jokio papildomo vaidmens dėl vartotojų apsaugos, nes neturiu tam jokios teisinės kompetencijos vartotojų apsaugos rytyje. Yra institucija, kuri yra kita Airijos centrinio banko dalis, atsakinga už vartotojų apsaugą, tačiau mes nerekomenduojama specialiai parduoti neveiksnės paskolas, yra įvairių būdų, kaip su tuo susidaroti. Ir reikia išanalizuoti visus būdus, kurie tinka paskolų kategorijams. Neveiksni rizika, ar tai būtų MVI, ar įmonių didelių paskolos, ar namų ūkiai. Aš manau, kad suskaidytos paskolos, kiek aš žinau, jos buvo sukurtos Airijoje ir kurias kiti bankai kitose šalise mm, yra analizuojamas taip pat, jos e, gali pasiūlyti tinkamą sprendimą, jeigu viena dalis yra, na, pagal krupalių padaryta, taip sakykime. Ta pirmoji dalis turi būti atitikti tai, ką namų ūkis gali gražinti, galbūt 20 procentų, ar 50 procentų, ar 60 procentų, ar net 90 procentų visos paskolos. Bet mintis yra ta, kad pirmoji dalis būtų tokia tvari, ką klientas galėtų gražinti. Dėl šios dalies, ši dalis e, e, turi įkaitą E, atitinkanti visą paskolą. Todėl tą dar galima iškelti iš neveiksnių paskolų. O ta antroji dalis, paskolos e, antroji dalis yra banko arba nurašoma, arba e, laikoma iki to meto, to laiko, kol pirmoji paskolos dalis gražinta. O tada su antraja dalimi jau kita istorija. Aš manau, kad tai yra pakankamai geras sprendimas. Ir pamokos, kurių galima pasimokyti iš tokios patirties, yra tai, kad bankai turi atsargiai išduoti paskolas namų ūkiams. Ir jie turėtų pasistengti užtikrinti tie namų ūkiai, turėti galimybę gali, gražinti paskolą, nes jeigu jie nesugebės gražinti paskolos, tai jie bus dar, dar labiau nuskurs negu prieš paimdami paskolą. Tokia, tokios pamokos yra ir iš e, nekokybiškų paskolų e, krizės JAV. Ačiū toliau, Marko Valį. Ačiū, pirmininkė. Paprašyčiau užsidėti ausinės pagal pastarąją metų tyrimą, kurį užsakė šis komitetas kuris buvo atliktas visai neseniai. Trečiojo lygio turtas sudaro 3,4-3,8 milijardų eurų. Didelė dalis šio turto sukoncentruota Vokietijos ir Airijos bankuose bet ar išbandymai ne, nepalankomis sąlygomis įvertino šį turtą, kuris yra nepakankamai likvidus. Na, metodika naudojama įvertinti šį turtą buvo pagrįsta vidaus modeliais, kurios naudoja dideliai bankai siekdami įvertinti tokio turto kainą. Tai yra labai sudėtingi ir neskaidrus modeliai. Bet dėl SRM kyla abejonių dėl metodikos ir tų e, to turto vertinimas Tai reiškia, kad yra neaiškumus su tų vidaus modelio panaudojimu. Taigi, kaip būtų galima dar kartą įvertinti tuos modelius? Tai iš esmės mano klausimas. Na, ačiū Jums už klausimą. Na, turiu pasakyti, kad visų pirma, trečiojo e, lygmens ar netgi antrojo lygio turtas turi būti čia įtrauktas ir Mm, tai yra produktai, kurių reikia didelėms įmonėms, siekiant užtikrinti jų eksportą ar visokius kitokius dalykus. Tai nėra toksiškas e, turtas ar neveiksnis tortas, e, kurios norėtume bankams uždrausti e, turėti. Jeigu uh, E, įstatymo leidėjai norėtų tai padaryti, tai jie turėtų tai daryti, bet tai būtų bloga mintis, nes tokie produktai yra reikalingi ir ekonomikos finansavimui. E, jie dažniausiai sukoncentruoti didžiuosiuose bankuose. Bet kartais mes e, nustembame matydami, kad ir vidutinio dydžio bankai turi daugiau negu jiems darėtų tokio turto ir mes juos prižiūrime, siekdami užtikrinti, kad rizika būtų kontroliuojama. kai vykdomos sudėtingos operacijos. Iš tiesų. Ir tai yra išbandymų nepalankiamis sąlygomis dalis. Na, mes neatsakome už tų bandymų scenarius. E, Jos rengia Europos sisteminės rizikos valdyba ir balsuojama EBOje. E. Mes nebalsuojame Europos banko institucijoje. Ir tai labai gerai, mes priimame tos, gauname tos scenarius, kurie buvo e, vartotojai manomi laikomi tinkamais ir nėra interesų konflikto. Kai dėl to turto vertinimo ir modelių sugebėjimo įvertinti jų kokybę. Aš turiu patvirtinti, kad mes turime žmonių, kurie sugeba tai padaryti. Jų nėra labai daug, bet mes turime pakankamai žmonių, kurie turi tokius sugebėjimus. Ir mes daug esame stipresni kaip SSM. Mes galime panaudoti tos pajėgimus ir galime vykdyti tarp valstybinius patikrinimus vietoje, kurių rengiame vis daugiau ir daugiau, kad antro, trečio lygio turtas būtų įvertintas panaudojant modelius inspektoriais vietoje. Jie atvyksta iš kitos šalies dažnai, kad nebūtų jokių šališkumų. Ir pabaigai galiu pasakyti, kad jeigu norite, kad mes būtume dar aktyvesni ir kad dar geriau reguliuotume prie, bankų prekybos veiklą, tai iš Bazelio bus pateiktas paketas ir reikia jį gyvendinti. Ar mes mielai užtikrinsime, kad jis būtų panaudojamas mūsų priežiūroje. Thank you. Ačiū. Barbara Kapel. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju, poninoj. Aš pradžioje norėčiau pakalbėti apie išbandymus nepalankiausiamis sąlygomis ir keturis graikiškus sistemiškai reikšmingus bankus. Birželio ketvirtąją dieną buvo paskelbti kai kurie rezultatai, kiti rezultatai bus paskelbti vėliau ir tie rezultatai tikrai nelabai mus nuramina. Keturi sistemiškai reikšmingi bankai Graikijoje. Devyniais procent, procentiniais punktais jų vertė sumažėtų, jeigu susidurtų su ekonominėmis problemomis. Tai yra didžiuliai nuostoliai. 14 maždaug procentų sumažėtų turtas. Blogiausių atvejų 1,4 procentais e, sumažėtų kapitalo apimtys. Taigi mes kalbame apie tai, kad bankai turi būti atsparūs. Aišku, čia labai aktualus ir neveiksnių paskolų klausimas. Jų yra labai daug bankuose sukaupta. Italijoje 11 procentų yra tokių, tokių bankų, tai yra keturis kartus daugiau nei Graikijos, taigi, Graikijoje. Taigi po tokių patikrinimų nepalankiausiomis sąlygomis, kokia yra situacija. Pirėjos, pavyzdžiui, bankas turi savo filialą Bulgarijoje. Ir jeigu aš teisingai supratau, Postbankas turi filialą, Postbank yra Eurobanko uh, filialas. Jūs irgi juo domėjotės. domėjotės. Postbankas, Bulgarijoje, Pirėjus bankas, irgi Bulgarijoje. Panašu, kad tai yra vieni stambiausių bankų Bulgarijoje. Ir turint omenyje tuos patikrinimus nepalankiausiamis sąlygomis, ar nemanote, kad yra pavojus, kad bus perkelta sisteminė rizika iš Graikijos į Bulgariją? Ir ankstesnių testų rezultatai ir buvo tokie, kad akivaizdu buvo, kad Graikijos bankams reikalinga veikla užsienio šalyse. Ačiū už klausimą. Gal aš neteisingai supratau, kad jūs manote, jog 9 procentais CT1 sumažėtų blogiausių, blogiausių atvejų dėl Pirėjus banko ir kitų Graikijos bankų. Tai, aišku, ne, jūs teigite, kad tai nėra gera situacija. Aš sakyčiau, kad Graikijos bankų situacija yra visai nebloga ir jie neblogai tvarkėsi per tuos patikrinimus nepalankiausiamis sąlygomis. CT1 santykis pas juos, visus tuos keturis bankus yra visai ne, nemažas ir dėl to, kad atliekant tuos e, patikrinimus akivaizdu buvo, kad e, esant nepalankiausiams sąlygoms kapitalas markiai sumažėtų, tačiau ne tiek, kad reiktų tą kapitalą atkurti, rekapitalizuoti tuos bankus, to tie patikrinimai neparodė. Ir mano manimu, tai reiškia, kad sėkmingai buvo išlaikytas tas testas. Tai nėra tikrai didžiulė problema. Na ir mes, aišku, stebėme situaciją dėl ne, ne, neveiksnių paskolų ir kokiu nuostatų čia reikia taikyti. Ir aišku, Graikijos bankai nėra tokioje situacijoje, kokią jie norėtumėme, kad jie būtų, bet darbas dar nėra užbaigtas. Ir aš manau, kad Graikijos bankų pastangos, Graikijos vyriausybės, priežiūros institucijų pastangos duoda rezultatų. Tai aš manau, kad tas rezultatas, to patikrinimo nepalankiausiamis sąlygomis rezultatas e, yra įkvepiantis Graikijoje. Tai yra tam tikras paraginimas, aišku, dar gerinti bankų padėtį dėl neveiksnių paskolų, kurios turi būti mažinamos. Dėl to susiliejimo, kurį jūs minėjote, aš nekomentuoju individualių bankų atveju, aš komentavau e, situaciją dėl patikrinimų nepalankiausiamis sąlygomis, dėl to, kad tai yra vieša prieinama informacija. Dėkoju. E, Fluvio Martušelio. Labai greitai turiu keletą klausimų. neatsižvelgiant į neveiksnės paskolas, kokių yra kitų rizikos veiksnių, kurias išvelgėte Europos bankų sektoriuje? Ar manote, kad bankų sąjungos sukūrimas su EDIS sistema yra gera idėja? Kai kurie bankai, na ne visi, bet Italijos atveju tai visi bankai, net patys mažiausi bankai, naudoja FRS standartų sistemą, bet situacija kitur yra kitokia. Kai kurie bankai naudoja IFRS, kiti nenaudoja tos sistemos. Ar jūs nemanote, kad reiktų vienos sistemos visiems taikomos? E, Vokietijos ekonomikos institutas peržiūrėjo, sumažino augimo prognozes Graikijoje nuo 0,6 E, žodžiu, sumažino prognozes. Ir augimo prognozijas kitiems metams yra dar mažesnės numatytos, dar didesnės yra įvertintas rizikos faktorius. Ar jūs nemanote, kad tai gali reikšti, jog Vokietijos bankai susidurs su prastesnė situacija? Ir dar vienas klausimas. Ar galite patikinti Europos parlamentą, kad iki savo kadencijos pabaigos jūs nedirbsite Prancūzijos kad pasibaigus jūsų kadencijai nepereisite dirbti Prancūzijos bankus. Pradėsiu nuo paskutinio klausimo. Aš nedirbsiu Prancūzijos bankams. Yra kažkokios tai um, etikos taisyklės, profesinės etikos taisyklės ir jos yra labai aiškios. Tai yra visiškai normalu. Taip pat norėčiau pridurti, kad mano amžius netoks, kad aš galėčiau pradėti naują karjerą, kai baigsiu šį darbą. Gal atėjo laikas pasirūpinti mano kaip senelės pareigomis. Na, aš visgi dar esu aktyvus žmogus, tai matyt, nuspręsiu, ką galėčiau dar nuveikti savo gyvenime be rūpesčio vaikaičiais ir vaikaitėmis, bet tikrai nedirbsiu prancūzijos bankams. Toliau Kalbant apie riziką, aš manau, kad pelningumas yra didžiausia rizika, su kuria susiduria Europos bankai, stabilumo mechanizmo bankai, nes jie neužsidirba savo kapitalo ir tai yra sisteminė rizika. Bankai turi dirbti pelningai per vidutinės trukmės laikotarpį, ilgesnės trukmės laikotarpį, o praėjo dešimt metų nuo bankų krizės ir dabar jau uh, turint omenyje, kas ekonominės sąlygos yra neblogos, jie turėtų dirbti pelningai. Dėl bankų sąjungos, žinoma, mes turime užbaigti kurti bankų sąjungą ir pradėti įgyvendinti EDIS sistemą. Aš minėjau banko populiar atvejį ir jeigu Santander nebūtų įsigijęs to banko, E, tai buvo bankas, kurį, kuris buvo prižiūrėtas pagal bendrą stabilumo mechanizmą, tada nebūtų surastas joks kitas sprendimas ir tas bankas būtų buvęs likviduotas Portugalijos e, indėlių garantijų sistemos sąskaita ir tai nebūtų buvę teisinga. Taigi reikėjo situaciją kažkaip gelbėti. Daug rizikos mažinimo yra susijęs su bendru stabil, stabilumo mechanizmu. Ir aišku, mes niekuomet nepradėsime nuo balto lapo. Nebus taip, kad nebus jokios rizikos nei vienoje iš 19, 19 šalių. Taigi kažkurio momentu mes turime suprasti, kad taip, riziką reikia mažinti kiek įmanoma. Tai yra puikus pagrindas kelioniai pradėti, siekiant EDIS sistemos įdėgymo, e, perdraudimo sistemos įdėgymo. Ir tą turime padaryti, ko galima greičiau. Aišku, kai kurios šalys ir kai kurie bankai, kai kuriuose šalyse naudoja FRS 9, kai kurie naudoja nacionalinius standartus. Ar ketiname kažką keisti? Ne. Viskas visiškai priklauso nuo teisėkuros institucijų ir visiškai teisingai mes tik prižiūrime bankus, kurie naudoja nacionalinius apskaitos principus ir standartus ir tuos bankus, kurie IFRS 9 standartą naudoja. Norime, kad kuo galima darniau jie dirbtų tarpusavyje, kad visiems būtų vienodos sąlygos. Numatytos ir į paskutinį klausimą aš jau jums atsakiau. Ačiū. Ones Fernandes. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau irgi Jūs pasakinti, ponė Nui. Turiu tris klausimus. Ir jie visi yra susiję su Edis, indėlių garantijų draudimo. Pirmiausia, komisijos pasiūlyme yra nemažai garantijų dėl EDI sistemos ir mes taryboje ir čia kalbėjome apie bankų sistemos paketą, dėl kurio balsuosime ir tų, to pasiūlymo dėl neveiksnių paskolų. Man įdomu būtų sužinoti, ką Jūs galvojate. Ar nereikia mums papildomų sąlygų? Toks būtų pirmas klausimas. Antras klausimas. Kalbant apie indėlių garantijų ir draudimo sistemą, EDIS bus numatytas priežiūros vaidmuo. Ar jis bus pratestas? Ir ar manote, kad viena institucija sugebės atlikti tokią kontrolę ir priežiūrą? Kalbant apie indėlių draudimą. Ir dar vienas klausimas dėl indėlių draudimo. Pagal dabartinę priežiūrą, jeigu bankas nesilaiko vieno iš reikalavimų, ar jūs turite dabar galimybę išbraukti tą, tą banką iš, iš bankų pertvarkymo fondo naudos gavėjų sąrašo. Nes ar čia yra kažkokie tai parametrai numatyti, ar galite priversti tą banką prisijungti prie fondo. Nes panašu, kad labai uh, panašiai gali viskas atrodyti ir su indėlių draudimu. Ačiū už klausimus dėl galimų sąlygų. Edis sistemai dėkti, tos sąlygos turi būti labai aiškiai eksante apibrieštos, objektyviai patikrintinos, realiai pasiektinos, įgyvendintinos ir teisiškai susijėtos su keliomis, keliais edis etapais. Nes šia kalba nėra apie bendrus draudimus ir panašiai, bet mes nenorime, kad edis įgyvendinimas būtų atidėtas per dėm ilgai. Neseniai kokybinės sąlygos buvo numatytos dėl pažangos, kuri mūsų manimų yra reikalinga. EDI sistemoje pirmiausiai e, reikia mikroprudencinius reikalavimus sutvarkyti ir sukurti tinkamą teisėkros bazę. Toliau stambiausių bankų, investicinių įmonių priežiūra. Turintumė tuos bankus, kurie persikels iš Londono arba investicinės įmonės, kurios persikels iš Londono. Taigi reikia suderinti nemokumo sistemas galiojančias valstybės narėse, suderinti priežiūros įgaliojimus, pavyzdžiui, dėl fit and proper, dėl um, teisinio pagrindo ir uh, intervencinių veiksmų, taip pat reikia užtikrinti, kad dabartinė išlygų sistema tinkamai veiktų, tarp valstybinis likvidumas neveikia taip, kaip turėtų veikti ir bankai dabar neteikia paraiškų dėl to, kad juos tai bloku, juos stabdo E, didelės išlygos, kurias taiko nacionalinės institucijos, nekalbant jau apie mokumą ir tarpvalstybinės išlygas, kurios buvo aptariamos e, neseniai, bet tie pasiūlymai buvo atsimti. Taigi mes manome, kad pažanga šiuose penkiose srityse dalis iš tų sričių yra, tų reikalavimų yra kokybinio pobūdžio, nekainuoja perdėm daug lėšų, kad tai leis dar labiau sumažinti riziką ir leis pasiekti pažangos dalyjantis riziką. Dėl kito elemento, ar Edis turėtų turėti ir priežiūros vaidmenį, aš manau, kad mes čia galime kelis, kelias priežiūros institucijas išvelgti kaip dubliuojančią savo pastangas ir uh, ir EBA, pavyzdžiui, įgaliojimai čia aktualūs. EBA, pavyzdžiui, tikrai vaidina labai svarbu vaidmenį, kalbant dėl trečiojo lygmens reguliavimo, kuomet e, pirmasis, pirmojo lygmens reglamentai paverčiami antrojo lygmens reglamentais, mes turime juos įgyvendinti, tas pats paskaitin ir apie priežiūros institucijas. Europiniai modeliai labai įvairūs ir reikalingas artimas bendradarbiavimas tarp priežiūros institucijų ir indėlių garantijų sistemos. Tik tokiu būdu mes galėsime užtikrinti, pasiekti tai, ką turime padaryti, kad nedubliuotumėme pastangų ir pasiektume veiksmingesnių rezultatų. Ar galime įtraukti ar iš pašalinti bankus iš fondo naudos gavėjų? Nežinau, čia aišku tokį sprendimą turi priimti teisėkuros institucijos. Mano manimu, Edis yra skirtas tam, kad būtų apjungtos nacionalinės indėlių garantijos, garantijų sistemos ir kad būtų įtrauktos ir mažiau reikšmingos institucijos. Reikšmingos institucijos, aišku, joms atliekamas išsamus vertinimas, jūs puikiai žinote, yra ir čia ir stipriųjų, ir silpnųjų pusių bet pats parlamentas turi nuspręsti, ar reikalingas išsamus vertinimas, kalbant apie mažiau reikšmingas institucijas. Tikrai to nedarysime mes, mes neturime nei pajėgumų e, tą, tą atlikti. Ir tikslas nėra neįtraukti bankų. Jokie bankai nebuvo neįtraukti, kalbant apie priežiūrą pagal stabilumo mechanizmą, bet pavyzdžiui, jeigu vyks, e, reikalinga rekapitalizacija, tada jau taikom visiškai kitokią sistemą, ir tada yra paruošiama, paruošiama dirba Edvis įgyvendinimui. Pirmininkas dėkoju, mes turėsime greitai pradėti balsavimą, taigi prašau klausimų nedaugiau kaip dvi minutės, trys minutės atsakymui e, Sander. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau prisijungti prie šių diskusijų šiandieną ir pasakyti du dalykus norėčiau išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Pirmasis klausimas dėl kibernetinių išpolių rizikos. Vis dažniau bankai ir finansinės institucijos bendrai susiduria su įvairiai, įvairiais kibernetiniais išpoliais. Taigi bankai, įvairios institucijos turi tam tikrą apsaugos sistemą. Ir aš norėčiau sužinoti, kaip stabilumo mechanizmas e, dirba su bankais, e, kad galėtų suvaldyti šią riziką. Ir aš norėčiau paklausti, ar nesate parengę kokiu tai konkrečių rekomendacijų skirtų bankams šioje srityje. Ir galiausiai, ar nemanote, kad bankai yra labiau pažydžiami nei finansinės institucijos. Toliau e, valstybių skolos krizė Europoje. Mm matome, kad joks turtas negali būti laikomas be rizikos ir šiandieną Europos bankai turi didelės, e, turi daug valstybės skolos. Ir tai gali sukelti ir stabilumo problemų. Europos komisija paskelbė pasiūlymą, teisėkros pasiūlymą, kur kalbama apie valstybių įsipareigojimus ir panašu, kad keturios valstybės narės nenori vertina tokį komisijos, nepalankiai vertina tokį komisijos pasiūlymą, tai aš norėčiau išklausyti ir jūsų nuomonės apie tą komisijos pasiūlymą. Ačiū už klausimus. Aš norėčiau atsakyti angliškai jums leidus, nebent reikalausite, kad aš kalbėčiau prancūziškai vis tiek. Kalbant apie kibernetinių išpolių riziką. Tai yra labai svarbu visiems ūkio subjektams, ypatingai bankams, kurie labai naudoja plačiai informacinės technologijas ir jie turi būti, išsaugoti konfidenci, duomenų konfidencialumą ir vientisumą užtikrinti. Taigi jie ypatingai pažeidžiami, kalbant apie kibernetinius išpolius. Kalbant apie informacinės technologijas ir kibernetinio užpolių riziką, tai yra aktyvinės rizikos dalis. Kaip ir kitos rizikos atveju, čia mes pritaikome kelias priemonės informacinių technologijų rizikos priežiūroje. Mes daugiausia pasikliaujame EBA gairėmis, kurios buvo paskelbtos 17 metais dėl informacinių technologijų rizikos peržiūros. Mano manimo, tos gairės labai puikios. jos rodo, koks svarbus yra EBA vaidmuo šioje srityje. Dabar mes įgyvendiname tas rekomendacijas, ypatingai dėl debesijos kompiuterijos ir mes tikimės, kad EBA daugiau nuveik šioje srityje. Mes priežiūrą ir vietoje, ir nuotoliniu būdu atliekame nuotolinę priežiūrą atlieka bendra priežiūros komanda savo biuruose, bet ir vietoje lankomės ir žiūrime, kokia yra informacinių technologijų valdysena, saugumas, testinumas, valdymas ar kibernetinis saugumas. Remiantis priežiūros prioritetais mes taip pat atliekame horizontalius techninius teminius e, patikrinimus tam tikrose srityse. 15 metais dėl kibernetinio saugumo, 16 informacinių technologijų um, pritaikymas, 17 e, e, de, de, debesijos kompiuterija, 18 bendrai buvo pasirinkta saugumo tema. Ir taip pat mes pasite, pasikliaujame papildomais informacijos šaltiniais. Praeitais metais mes numatėme privalomą informacijos apie kibernetinius incidentus pateikimą ir dabar mes e, komercinius duomenis e, esame apie tai sukaupę, bet aišku, turime išlikti labai budrus ir turime atlikti visus tuos veiksmus. Ir aš, kaip sakiau pradžioje, mes niekuomet negalime liautis. Turime nuolatos dirbti šioje srityje. Dėl um, obligacijų turto mes veikiname aukštų pareiginų darbo grupės darbą dėl saugių, saugaus turto ir tokių valstybių obligacijų ir vertybinių popierių. Dabar komisija paskelbė teisėkros pasiūlymą dėl valstybių obligacijų ir vertybinių popierių. Aš manau, kad tai žingsnis teisinga linkme ir mes tikrai labai remiame šią iniciatyvą. Ačiū Jums. Pane Franculika. norėčiau pasakyti, kad mums reikalingas europinis požiūris kovojant su pinigų plovimu. Ir kovos su pinigų plovimu teisės aktų peržiūra gali būti nepakankama siekiant užtikrinti e, harmoningą bendradarbiavimą. Atsižvelgiant į tai, kad kova su veiksniom, neveiksniomis paskolomis, kelia prudencinių problemų. Turime stiprinti priežiūros institucijų veiklą. Penktoji direktyva dėl neveiksnių paskolų buvo, pat, buvo patvirtinta balandį ir ją patvirtinus neliko konfidencialumą apribojančių dalykų. Taigi kartu su Europos priežiūros institucijomis visiems reikia priimti susitarimą dėl keitimus informaciją. Kokia yra dabartinė situacija? Atsižvelgiant į tai, kad keitimasis konfidencialia informacija yra pagrįstas penktąją um, direktyvą, nereiškia, kad kompetentingos institucijos keisis informaciją. Ar nemanytumėte, kad galima būtų patobulinti šią situaciją, kad būtų galima geriau keistis informaciją koordinavimo tikslais? Ačiū. Jeigu jūs neprieštarautumėte, aš atsakyčiau prancūziškai jums. Nes e, aš irgi galvoju, kokią kalbą geriausiai kalbėti, kad mane suprastų kuo daugiau žmonių. Uh, Ar manyčiau, kad penktoji direktyva, kurioje numatomos galimybės keistis konfidencialia informacija, ar aš manau, kad tai gera direktyva, tai mano atsakymas tikrai taip. Tai yra direktyva, tai nereglamentas ir direktyva bus perkelta 19 valstybių narių, tikriausiai skirtingai galbūt netgi labai skirtingai ir tam perkelimui prireiks laiko. Na, nežinau tikrai kiek, bet gal 18 mėnesių, gal mėno. Taigi dėja, kurį laiką teks gyventi e, turint ankstesnius teisės aktus. Nacionalinės institucijos gali su mumis e, keistis informaciją, bet vienos tai daro nori, kitos ne. Ir mano nuomonė, situacija galėtų pagerėti, jeigu būtų patvirtinami ne, reglame, ne direktyvos, bet reglamentai, kad būtų komisija, kuri už, kad komisija užtikrintų, kad dokumentas būtų perkeltas vienodai visose valstybėse narėse ir kad nebūtų didelio atotrukio, didelių skirtumų Deja, bet situacija valstybėse narėse yra labai nevienoda. Bet to ir specialistų patirtis nevienoda. Aš daviau Latvijos pavyzdį, tai yra nedidelė šalis ir priežiūros institucijoje dirba nedaug darbuotojų. Na, nežinau, kokie jų yra gebėjimai, bet uh, ne, jie vargu ar turi visas priemonės, su kurių pagalba galėtų e, taikyti priemonės kovodami su globalinėmis e, pinigų plovimo problemomis. Suprantama, ES lygmenių turint vieną bendrą instituciją būtų daug geriau. Taigi mes tai rekomenduosime ir aš esu įsitikinusi, kad vieną dieną taip ir bus. Tokia institucija bus įkurta. Panas Kercas. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti du klausimus apie situa bankų situaciją Graikijoje. Turėdami informacijos galėtume pasakyti, kad Graikijoje bankai dirba geriau ir jie išlaikėtų tą testavimą sunkiausiomis sąlygomis, tačiau analitikams kelia problemų kai kas kitas. Ir tai yra situacija, kad labai daug nuosavo kapitalo yra susiję su atidėtais mokesčiais. Taip yra todėl, kad per kitus keliarius metus bankai jums nereikės mokėti mokesčių, taigi jie panaudoja tas lėšas ir su jų pagalba didina savo kapitalą. Pone Nujį, ar tai nėra problema? Vyriausybė už tai balsavo ir mano pozicinė partija balsavo už tai, bet ar tai yra geras dalykas siekiant užtikrinti bankų stabilumą, ar tai yra tokia situacija, kai dabar viskas atrodo taisosi, o paskui dar labiau pablogės. Uh, Kitas dalykas yra nekilnojamojo turto aukcionai, labai sunkus, bet būtinas dalykas ir jie dabar vyksta didelė apimtimi. Bet kai kalbame apie tą nekilnojamąjį turtą, kurį parduoda bankai, tai 80-90 procentų jo e, perka tie patys bankai, kadangi nėra kitų pirkėjų. Ar tai nekelia problemų? Tai yra tie keli klausimai, kurie man kelia nerima. Ačiū už klausimus. Na, iš tikrųjų, netokie ir techniški tie klausimai. Pirmasis yra susijęs su kapitalo kokybė, su kapitalo gebėjimu absorbuoti e, praradimus. Ir nors man tokia situacija nelabai e, patinka, bet pagal dabartinius aktus pamažu yra to atsisakoma. situacija keisis ir bus bankų veikla, bankų veikla reguliuojama griežčiau. Tiesiog atsižvelgiame į kai kurių bankų ypatingą situaciją. O dėl turto, nekilnojamojo turto aukcijonų, tai manyčiau, kad jie iš tikrųjų yra labai svarbus, ypač kai kalbame apie didelę vertę turinti nekilnojamą į turtą, nes yra labai daug taip vadinamųjų strateginių klientų, kurie neįstengia gražinti paskolos. Ir matydami tą riziką, kai turtas yra įtraukiamas į sąrašą aukcionuose, tai žinoma stebima situacija ir siekime užtikrinti, kad gautos lėšos būtų panaudotos paskolų restruktūrizavimui. O dėl to, kad bankai patys nusiperka tą turtą, taip, iš tikrųjų taip ir būna. E, mes sekame tą situaciją ir jeigu neįstengiama atiduoti paskolos, taip, tai tuomet bankas vertinamas pagal antrąjį lygį daug geriau. Ir kai kuris areštuotas turtas, kai kurio areštuotojo turto rinkos vertė yra didesnė suprantama, visko negalima pateikti rinkai vienu metu, bet e, anksč... bet žinoma, tai užtruks kažkiek laiko ir jeigu turtas nėra labai didelis. Ačiū Jums. Ačiū už labai vaisingą keitimąsi nuomonėmis. E, kitas e, keitimasis nuomasis bus lapkričio 28 dieną. Na, o dabar trumpa pertrauka prieš balsavimą. Let's, let's start our session. Kolegos, pradėkime balsavimą. Turiu trumpai pateikti koordinatorių rekomendacijas paskirtas dėl EMF socialistų ir demokratų dėl fiskalinės atsakomybės stiprinimo EPP, Europos paslaugų teikėjai, EKR finansinių priemonių instrumentai, ar toliau tarpus kolektyvinio investicinių fondų aldė minimalus e, nuostolių atlyginimas EPP, e, toliau EPP ir STD, jaunė apskėdinis EPP, bendras skaitmeninių paslaugų e, klausimas socialistai tarprastybinių mokėjimų mokesčiai EPP, tarybos direktyvos pakeitimas e, keičiantis direktyvą dėl kampaniją Lugano biuro EPP. E, investment Greens, disclosure related. Informacija susijusi su tvariomis investicijomis socialistai. E, Union Bureau, rule facilitating use of financial and other information uh, for certain criminal offences, ECR, uh, protection of person uh, reporting on breaches of union law, uh, GUE, uh, cross-border conversion. Tarp socialistai, Bankų sąjungos metinė ataskaita LD, finansinės EIB veiklos ataskaita NF, Konkurencijos ataskaita žalieji. Guoja kažką. Integracijos nuomonė socialistai. Sąjungos ateitis EPP. Aš privalau tai padaryti. Teisinių nuostatų gyvenimas. Vyko diskusijų dėl ekonominės valdysenos, klausimai su finansų ministru, 12 Liepos, struktūrinis dialogas su Katainenu. reikia balsuoti dėl no, EFSA valdytojo. Liepa, rūpjūtis, e, indeksai, tyrimai dėl reformų, jokių prieštaravimų dėl peticijų, sudarintas grafikas dėl SRSP, dėl bankų sąjungos darbo grupės klausimų Dabar galiu paprašyti išbandyti balsavimo įrangą. Prašom balsuoti pabandymui. Dar daug kas neįsidėjo balsavimo kortelio, atrodo. Prašau visus paspausti mygtuką. Ar visi įsidėjote korteles? Baigiame bandymus ir pradedame nuo pirmojo pranešimo, kurį parengė Gunnar Hökmark. SRNR pranešimas. Toliau 31 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 32 už, prieš susilaiko atmestas, 303 už, prieš susilaiko atmestas, 304 už, prieš susilaiko atmestas, 35 už, prieš susilaiko atmestas, 306 už, prieš susilaiko atmestas, 307 už, prieš susilaiko atmestą, 308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 prieš susilaiko atmestas, 46 už, prieš susilaiko atmestas, 47 už, prieš susilaiko atmestas, 1 už, prieš susilaiko patvirtintas, alternatyvus kompromisas A, už, prieš susilaiko atmestas, A kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, B kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Verčiame puslapį. C kompromisas. Už prieš susilaiko patvirtintas. D kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. E kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. F kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. G kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. H kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 164 už, prieš susilaiko atmestas. 165 už, prieš susilaiko atmestas. 166 už, prieš susilaiko atmestas, 167 už prieš susilaiko atmestas, 168 už prieš susilaiko atmestas, 169 už prieš susilaiko atmestas, 170 už prieš patikrinkime balsavimas pradedamas. Baigime lygiosios 28 už, 28 prieš, vienas susilaikė atmestas, 121 už, prieš susilaiko atmestas, 174 ir 73, kaip suprantu kartu, už, prieš susilaiko atmestą, 175 už, prieš susilaiko atmestas, 176 už, prieš susilaiko atmestas, Jeigu norite patikrinti, ne. 177 už, prieš susilaiko atmestas. 178 už, prieš susilaiko atmestas. 179 už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 180 už, prieš susilaiko atmestas. 181 už, prieš susilaiko atmestas. 13 už, prieš susilaiko patvirtintas, 182 už, prieš susilaiko atmestas, 14 už, prieš susilaiko patvirtintas, atmestas, 15 už, prieš susilaiko atmestas, 16 už, prieš susilaiko atmestas, 17 už, prieš EPP už, susilaiko patvirtintas, 18 už, prieš susilaiko atmestas, 19 už, prieš susilaiko atmestas, 20 už, prieš susilaiko atmestas, 21 už, prieš susilaiko atmestas, 22 už, prieš susilaiko atmestas, 23 už, prieš susilaiko atmestas, 24 už, prieš susilaiko atmestas, 25 už, prieš susilaiko atmestas, 26 už, prieš susilaiko atmestas, 27 už, prieš susilaiko atmestas, 28 už, prieš susilaiko atmestas, 29 už, prieš susilaiko atmestas, 30 už, prieš susilaiko atmestas, 30 Balsavome dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais, vardiniu balsavimu. Pradedame. Balsavimas baigiamas. 38 už, 8 prieš, 11 susilaiko. Sveikiname. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybas. Vardinių balsavimų. Balsavimas pradedamas. still one colleague to vote, if so wishes. So the vote is... Balsavimas baigiamas. 39 už, 8 prieš, 10 susilaikė. Taigi pradėsime darybas po to, kaip tai bus paskelbta plenarinėje sesijoje. Puiku, toliau antras pono Jokmark pranešimas, BRD 69 už, prieš susilaiko patvirtintas 71. 70 atkrenta, todėl 71 už, prieš susilaiko atmestas, A kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 78 už, prieš susilaiko atmestas, 72 už, prieš susilaiko atmestas, 82 už, prieš susilaiko atmestas, 83 už, prieš. Patikrinkime balsavimą dėl 83 pakeitimo. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 94 už. Prieš susilaiko. Atmestas. 84 už. Prieš susilaiko. Atmestas. 85 už. Prieš susilaiko. Atmestas. 86 už. Prieš susilaiko. Atmestas atmestas, 87 už, prieš susilaiko atmestas, 88 už, prieš susilaiko atmestas, 89 už, prieš susilaiko atmestas, 90 už, prieš susilaiko atmestas, 91 už, prieš susilaiko atmestas, 92 už, prieš susilaiko atmestas, 93 už, prieš susilaiko atmestas, 95 už, prieš susilaiko atmestas, 96 už prieš susilaiko atmestas, 97 už prieš susilaiko atmestas, 98 už prieš susilaiko atmestas, 99 už prieš susilaiko atmestas, 100 už prieš susilaiko atmestas, 101 už prieš susilaiko atmestas, 102 už prieš susilaiko atmestas, 103 už, prieš susilaiko atmestas, 104 už, prieš susilaiko atmestas, 105 už, prieš susilaiko atmestas, 106 už, prieš susilaiko atmestas, 107 už, prieš susilaiko atmestas, 108 už, prieš susilaiko atmestas, 110 už, prieš susilaiko atmestas, 109 už, prieš susilaiko atmestas, 111 už, prieš susilaiko atmestas, 112 už, prieš susilaiko atmestas, 113 už, prieš susilaiko atmestas, 114 už, prieš susilaiko atmestas, 115 už, prieš. Patikrinkime, 115, prašom balsuoti. The vote is Balsavimas baigtas. Atmestas. 116 už prieš susilaiko. Atmestas 117 už prieš susilaiko. Atmestas 118 už prieš susilaiko. Atmestas 119 už prieš susilaiko. Atmestas 120 už prieš susilaiko. Atmestas 121 už prieš susilaiko. Atmestas 120. 22, 3, 4 ir 5 identiški. Už prieš susilaiko patvirtinta. 29 atkrenta, toliau 130. Visi kiti buvo vienodi. 130 už, prieš susilaiko atmestas. 131 už, prieš susilaiko atmestas. D kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas 164 už prieš susilaiko patvirtintas atmestas 165 už prieš susilaiko atmestas 166 už prieš susilaiko atmestas 167 už prieš susilaiko atmestą 168 už prieš susilaiko atmestas 169 už prieš susilaiko atmestas, 1,70 už, prieš susilaiko atmestas, 1,71 už, prieš susilaiko atmestas, 1,72 už, prieš susilaiko atmestas, 1,73 už, prieš susilaiko atmestas, 1,74 už, prieš susilaiko atmestas, C kompromisas su žodiniu pakeitimu Tai yra žodinis pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 176 už, prieš, susilaiko atmestas. 177 už, prieš, susilaiko atmestas. 178. Ir blokų galima iki 181, sutinkate. Blokas 178 iki 181 už, prieš susilaiko atmesta. 182 už, prieš, patikrinkime 182. The vote is closed. Baigiame. Atmestas. 183 už, prieš, Patikrinkime 183 balsuojame. Vote is closed. Baigiame balsavimą. Atmestas. 184. Už. Identiškas, taigi jie buvo atmesti. 185. 185 už, prieš susilaiko atmestas, 186 už, prieš susilaiko patvirtintas, 187 už, prieš tikrina 187. The vote is. Baigiame. Patvirtinta. 188 už, prieš, susilaiko, atmestas. 188 tikriname, prašom balsuoti. So, the vote is Baigime. Prašom susikoncentruoti ir tikrinkime balsavimą, kai iš tikrųjų būtina. Taip sutaupysime laiko. 189 už, prieš susilaiko. Atmestas 190 už, prieš susilaiko. Atmestas D kompromisas. Už, prieš susilaiko. Patvirtinta. Alternatyvus E kompromisas už, prieš susilaiko. Atmestas. Kompromisas E. Tikriname alternatyvų kompromisą E. Prašom balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas 38 prieš, 18 už atmesta. E kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. E kompromisas buvo aišku, na galim patikrinti. Aš tiesiog prašau Balsavimas baigtas. Patvirtinta. F kompromisas už, prieš susilaiko patvirtinta. G kompromisas, daug puslapių reikia perversti, maždaug 31 puslapyje. G kompromisas už, ar pasirengę už, prieš susilaiko patvirtintas. H kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Pakeitimas 413 už prieš susilaiko patvirtinta. I kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 485 kuris yra 44 puslapyje pagal mano sąrašą. 485 už, prieš susilaiko atmestas, 20 už, prieš, manau, kad aiškiai atmestas, bet jeigu norite, galime patikrinti. Tikriname. Hmm, prašom balsuoti, 20. The vote is closed. Baigiame balsavimą, atmestas. J kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas K už, prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 5, 05 už, prieš susilaiko patvirtintas. 508 už, prieš. Tikriname 508, prašom balsuoti. Baigiame. Patvirtintas vieno balso persvara. L kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. Pakeitimas 547 už prieš susilaiko atmestas, 548 už prieš susilaiko atmestas, 549 už prieš susilaiko atmestas, 549 550 už, prieš susilaiko atmestas, 551 už, prieš susilaiko atmestas, 564 už, prieš susilaiko atmestas, 565 už, prieš susilaiko atmesta, 566 už, prieš susilaiko atmesta, 567 už, prieš susilaiko atmesta, 5 6-8 už, prieš susilaiko atmestas, 5-6-9 už, prieš susilaiko atmestą, 5-7-0 už, prieš susilaiko atmestą, 5-7-1 už, prieš susilaiko atmestą, 5-7-2 už, prieš susilaiko atmestą, 5-7-3 už, prieš. Man atrodo atmesta, bet jūs nekeliate rankų, tikriname 573. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau blokų nuo 574 iki 577 už. Prieš. Tikriname, pradame balsavimą. Baigiame. Atmesta. 29 už prieš susilaiko patvirtinta, 578 už, prieš susilaiko atmesta, M kompromisas už, prieš susilaiko atme, patvirtinta, 30 už, prieš susilaiko patvirtintas, 31 už, prieš susilaiko atmestas, 32 už, prieš susilaiko, jūs už, susilaiko patvirtinta, 34 už, prieš susilaiko susilaiko patri, atmestas, 35 už prieš susilaiko atmestas, 1 už prieš susilaiko patvirtintas, 2 už prieš susilaiko patvirtintas, 37 už prieš susilaiko atmestas, 38 už prieš susilaiko atmestas, 39 už prieš susilaiko atmestas, 40 už prieš susilaiko atmestas, trečias už prieš susilaiko Patvirtintas. 42 už prieš susilaiko atmestas, 41 už prieš susilaiko atmestas, 43 už prieš susilaiko atmestas, 4 už prieš susilaiko patvirtintas, 44 ir 5 su žodiniu pakeitimu, kurį patikė pranešėjas už prieš susilaiko patvirtintas, 45 už prieš susilaiko atmestas, 46 už prieš susilaiko atmestas, 47 už prieš susilaiko atmestas, 48 už prieš susilaiko atmestas, 49 už prieš susilaiko atmestas, 50 už prieš susilaiko atmestas. Thank you. 51 už prieš susilaiko atmestas, 52 už prieš susilaiko patvirtintas, 55 už prieš susilaiko patvirtintas, 56 už prieš susilaiko atmestas, 57 už prieš susilaiko atmestas, 58 už prieš susilaiko atmestas, 59 už prieš susilaiko atmestas, 60 ir 1 už prieš susilaiko atmestas, 62 už prieš susilaiko atmestas, 63 už prieš susilaiko atmestas, 64 už prieš susilaiko atmestas, 65 už prieš susilaiko atmestas, 66 už prieš susilaiko atmestas, 67 už prieš susilaiko atmestas, 68 už prieš susilaiko atmestas, Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Vardiniu balsavimu prašom balsuoti. Excuse me? You want... Atsiprašau, norite tikrinti 68. Nes EPP buvo už. Atsiprašau, tik tinkamas patikrimas, mano klaida. 68 tikriname, prašom balsuoti. Devotees. Baigiame. Patvirtintas. Ačiū. Maniau, kad AVP prieš. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymas su pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Devotees. Balsavimas baigiamas. 38 už, 14 prieš, 5 susilaiko. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti trilogus. Balsuojame varinių balsavimo. Baigiame balsavimą. 307 už, 14 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname. Manau, kad pranešėjas nusipelno aplodismentų, kaip ir šešėliniai pranešėjai, patarėjai, sekretariatas. Puiku, puikiai padirbėta. Ačiū. Toliau. Zimon pranešimas. Pradėsime nuo, nuo CRD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 Pradėsime nuo ką kompromiso, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. K, KA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 103 pakeitimas ar nesbalsavimas, prašau. ne visi spėjo prabalsuoti. Tai yra vardinis balsavimas, yra įmanoma prašyti vardinio balsavimo. Jeigu 13 narių to prašom, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 104 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. L kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 100 165, 166, 167 pakeitimai, kas už prieš susilaikę patvirtinta, 14 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 168, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, 169 už prieš susilaikę atmesta, 170 už prieš susilaikę atmesta, 171 vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas patvirtinta vieno balso persvara. 28 prieš, 29 už. 172 kas už. Čia vardinis balsavimas tiesa. 172 vardinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 30 už, 28 prieš, nieks nesusilaikė. 173. Kas už? Kas už, kas prieš? Tikriname 173. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 174. Kas už, kas prieš, ta pati dauguma, man atrodo, bet patikrinkime. 174, prašau. Atmesta. AR kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, patvirtinta. Toliau 188 pakeitimas, kas už, Dėl kelių iš karto 188, 189, 190, kas už, kas prieš. Tikriname, nors man atrodo, kad buvo atmesta, bet patikrinkime. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 prieš, 27 už. 1,90 už prieš. Susilaikę. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta 31 prieš 27 už. M kompromisas kas už, kas prieš susilaikę priimta. ME kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 199 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. N kompromisas kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. 208 pakeitimas vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 31 už, 27 prieš. 18 pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 211. Kas už? Prieš susilaikę, tikriname 211 pakeitimą, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 210. Kas už, kas prieš. Ta pati dauguma, man atrodo. Bet patikrinkime. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 29 prieš, 27 už, vieną susilaikė. 212. Kas už, kas prieš. Tikriname 212, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 31 prieš, 27 už. O kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. EA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. F kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. FA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. X kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, H kompromisas, bet 275 dar yra, man atrodo, kur valdinio balsavimo reikia. Ai, čia prašymas dėl antrinio balsavimo, ne. Tada iškart einame prie H kompromiso, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. I kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 327, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 328, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 329, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. E, P kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. J kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš EPP prieš. Susilaikė patvirtinta. 337, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 338, kas už, kas prieš. Tikriname 338, prašau. Balsavimas baigiamas. Atmesta. BA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta. BB kompromisas, kas už, kas prieš. BB kompromisas. Gerai tikriname. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 34 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Reikia patikrinti. 34 pakeitimas. Kas už. Balsuojame elektroniškai. Dar ne visi spėjo prabalsuoti. 34 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 35 pakeitimas, kas už, prieš susilaikę atmesta. 36, dėl jo nereikia balsuoti. 38, už, prieš susilaikę atmesta. 39, už, prieš susilaikę atmesta. 40, už, prieš susilaikę atmesta atmesta. ZC kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. C kompromisas už, prieš susilaikę patvirtinta. CB kompromisas, kas už, kas prieš. Tikriname CB kompromisą. Prašau. Balsavimas baigiamas. Lygu 29 už, 29 prieš. Taigi dėl 37 pakeitimo reikia balsuoti, kas už, kas prieš. Tikriname 37 pakeitimas. Dvidešimt septintas pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 30, 42, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 43, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta 44, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta CA kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 379 pakeitimas. Ne, jis patenka į kompromisą. Bet reikia dėl jo balsuoti. Kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Q kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname 45 pakeitimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 46 už, prieš. Tikriname 46 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 47. Kas už, kas prieš. Tikriname 47. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 421. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. SR kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 425. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 427, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 48, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta 49, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 51, kas vartinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš Tikriname 53. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 54. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktas, penktas, kas už. Kas už penktą? Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 55. Kas už, kas prieš. Tikriname apie 55 pakeitimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 7 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, Tikriname 58. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 59. Kas už? Penkiasdešimt devintas kas už, kas prieš, susilaikę atmestą. Balsuojame dėl komisijos pasiūlymo su pakeitimais ir pataisimais. Prašau balsuoti. Vadiniu balsavimu. Balsavimas baigiamas. 44 e, balsavo už, 5 balsavo prieš, 8 susilaikė. Balsuosime dabar dėl sprendimo pradėti tarp institucinės dėrybas. Vardinis balsavimas, prašau. Dėl rezoliucijos kitą kartą balsuosim. Balsavimas baigiamas. 47 už, 19 prieš, 2 susilaikė. Sprendimas patvirtintas. Sveikiname pranešėją, bet jam plosime jau vėliau, kai, C, kai CRR2 bus patvirtinta. Tai dabar dėl jo balsuojame. AH kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. 230 pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta, 231 už prieš susilaikę patvirtinta, 234 už prieš. Kelkite geriau rankas. Tikriname. Balsavimas baigiamas. 28 prieš, 25 už atmesta. A, kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar F kompromisas buvo patvirtintas, taigi mes galime iš karto perėti prie Z kompromiso, kas už prieš susilaikė patvirtinta, K kompromisas, kas už prieš susilaikė patvirtinta, G kompromisas už prieš susilaikė patvirtinta, 303 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta, 304 už prieš susilaikė atmesta, MB kompromisas už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar perėsime prie žodinio pakeitimo. 14 straipsniai pateikė pranešėjas už prieš susilaikę patvirtinta. 311 už prieš susilaikę atmesta, 312 už prieš susilaikę patvirtinta, 41 u... Ne, ne, dėl jam reikia balsuoti. 313 už prieš susilaikę. Patvirtinta, 314 už prieš sus... Tikriname, 314, prašau. The vote is closed. Is rejected. Baigėme balsavimą. 3.14 atmestas, 3.16. Kas už, prieš. Regis atmestas, bet pasitikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. Baigėme. Atmestas. CG kompromisas patvirtintas, 325, kas už kas prieš patvirtintas, AI, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, AG, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, AK kompromisas, kas už kas prieš patvirtintas, AL, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, AM kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 447, kas už prieš susilaiko atmestas, 448, kas 449, kas už kas prieš atmestas, ZB, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, H kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, AE, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, TE A, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. B, kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, 54, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, TD pakeit, kompromisas patvirtintas, TE, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, TF, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, 554, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas CB, kas už, prie, kas už, kas už CB, kas prieš susilaiko patvirtintas. C su pakeitimu žodžiu. CC kompromisas su pakeitimu žodžiu, e, kurį pateikė FDD, kas už kas prieš atmestas. Dabar balsuokime už kompromisą be pakeitimo žodžiu, kas už kas prieš vis laiko patvirtintas. CD kompromisas su pakeitimo žodžiu, vėl FDD, kas už kas prieš susilaiko atmestas, be pakeitimo žodžiu, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. CE kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CF, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CH, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CI, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 595, kas už kas prieš susilaiko atmestas, CJ patvirtintas, 65 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, CL, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CM, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 599, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CO, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CB, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, DG, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, pakeitimas 629. E, atsiprašau, už kompromisą AA reikia balsuoti, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AB, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, kom, pakeitimas 69 kompromisas SR, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AC, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AD, e, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AE, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AF, kas už kas prieš patvirtintas, AS, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas T, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, Pakeitimas 720, kas už kas prieš susilaiko atmestas, kompromisas D, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas U, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, pakeitimai 731, 273, kartu, kas už kas prieš atmestas, V kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, W kompromisas patvirtintas, kompromisas X, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, Dabar pereikime prie E kompromisos, kas, kas už kas prieš patvirtintas, ka, I kompromisas, kas už kas prieš patvirtintas, J kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas L kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, M kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, pakeitimas devy, nuo 935, kas už kas prieš, kompromisas C patvirtintas, kompromisas Z A kas už kas prieš patvirtintas, AR patvirtintas, pakeitimas 987, kas už kas prieš susilaiko atmestas, 988, kas už kas prieš susilaiko atmestas, 149, vardinis balsavimas, balsuoti pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas 30-25 už, Q kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, MC pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, MD, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas ZC, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AO, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas MA, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas AP, kas už kas prieš susilaiko atsiprašo pirmininkas kompromisas DH. AP kompromisas, atsiprašo pirmininkas. AP. AP. Su pakeitimu žodžiu. Atsiprašau, į mano sąrašą ne, neįtrauktas. Ar pastebėjo frakcijų atstovai? P kompromisas. Taip jis vėliau buvo pateiktas. Pranešėjas nežino, mano sąrašėjo nėra, kaip, kaip čia yra. Taigi balsuokime be pasiūlymo, be pakeitimo žodžių, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas TH, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Kompromisas AQ, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Kom pakeitimas 1068, kas už kas prieš susilaiko atmestas, AG patvirtintas, kompromisas I, kas už kas prieš patvirtintas, kompromisas R, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas CQ, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, kompromisas pakeitimas 1088, atmestas, kompromisas O, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 1092 ir 93 pakeitimai, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, pakeitimas 180, kas už kas prieš susilaiko atmestas, iš 188, kas už kas prieš atmestas, kom, F kompromisas, kas už kas prieš patvirtintas, kompromisas P, kas už kas prieš patvirtintas, 196, kas už kas prieš atmestas Pasitikrinkim, bet atrodo atmestas. Baigiame balsuoti. Atmestas. 197, kas už kas prieš susilaiko atmestas. Penktas pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, šeši, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 198, kas už kas prieš susilaiko atmestas, septyni, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 199 ir 8, kas už pas, kas prieš susilaiko patvirtintas, 201, kas už kas prieš susilaiko atmestas. 202, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 204, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 205, 205 vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 11 pakeitimas vardinis balsavimas pradedame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 30. 26 už, 206, kas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, 208, kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 13, 13 kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas, 09, 209, kas už, kas prieš, 209, pasitikslinkime. Baigiame. Patvirtintas. 2.10 kas už kas prieš susilaiko atmestas, 14 kas už kas prieš, kas už 14 patvirtintas, 2.17 kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 2.27 kas už, kas prieš, 2.27 pasitikrinkime. 227. Regis prieš. Baigiame balsuoti. Atmestas. Balsuokime dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais. Vartinis balsavimas pradedame. Baigiame. 45 už, 4 e, prieš, 7 susilaikė. Vardinių balsavimų pradedame. Baigiame. 48 už, 8 už 7 prieš, vieną susilaikė, sveikiname pranešėją. Šešėlinius patarėjų sekretoriatą. Norėčiau pasveikinti visus nes tikrai labai sudėtingas balsavimas buvo, bet labai svarbus, todėl džiaugiuosi, kad dabar jau turime komiteto poziciją šiuo klausimu ir esu įsitikinęs, kad e, iš karto, kai tik bus apie tai pranešta plenarinėje sesijoje, tai bus labai svarbus signalas, kad norime baigti svarstyti šį paketą ar galėsime pabaigti trišalės dėrybas. Taigi dar kartą sveikinu pranešėjus ir visus, kurie prisidėjo prie tokio rezultato. Na, o dabar pereikime prie kito balsavimo ir tai yra. Gal galėtumėte man paduoti balsavimo sąrašą? Dabar balsuojame už pono Zylę pranešimą dėl PVM. 41. Kas už, kas prieš susilaiko. APP. E už. Pasitikrinkime dėl 41 pakeitimo. Baigėme balsuoti. Norėčiau paprašyti savo frakcijos, kad galėtų ar negalėtų paduoti balsavimą sąrašo. Patvirtintas. Minutėlė. Keturiasdešimt antras, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. Keturiasdešimt trečias atkrenta turime pereiti prie alternatyvos kompromiso A su pakeitimo žodžiu. Kas už? Prieš? Pasitikrinkime. Pradedame balsavimą. Baigiame balsuoti. Atmestas. turime balsuoti dėl alternatyvaus kompromisos, kuris patvirtintas. 52. Kas už, kas prieš, EPP prieš. Pradedame balsuoti dėl 52. Baigėme balsuoti. 28, 28 atmestas, 53. Kas už, prieš, vėl pasitikrinkime, pradedame balsavimą. 53. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 55 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, B kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, C kompromisas, kas už kas prieš. Pasitikrinkime dėl C kompromiso, pradėkime patvirtintas, atsiprašo pirmininkas, nereikia tikrinti. 58 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. 59 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. 7, 60 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. 63 Trečias pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Devintas pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Dešimtas pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. Alternatyvus kompromisas D su pakeitimo žodžiu, kas už kas prieš pasitikrinkime. Pradėkime. Baigėme balsuoti. Atmestas. Balsuojame už kompromisą be pakeitimo žodžių, kas už kas prieš patvirtintas. 68 pakeitimas, kas už. Kas už 68 pakeitimą, kas prieš susilaiko atmestas. 69 pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestas. 16 pakeitimas kas už, prieš. Pasitikrinkime 16, pradėkime balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas. 17 pakeitimas kas už, prieš. Atsiprašau, suprantu, kad esate pavargę, bet pasitikrinkime elektroniškai balsavimą dėl 17 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 28-27 vieno balso persvara. 70 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Dėl 70 pakeitimo pradėkime balsavimą. Baigiame. E, lygiosios 28-28 atmestas. 18 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, pradėkime. Baigiame. Patvirtintas vieno balso persvara. 71 pakeitimas. Kas už, kas prieš Pasitikrinkime. Dėl 71 pradėkime balsuoti. Baikime. Atmestas. 72 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 19. Kas už? Prieš. Regis patvirtintas, bet pasitikrinkime. Pasitikrinkime dėl 19 pakeitimo. Baigime balsavimą. Patvirtintas. E kompromisas. Kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. F kompromisas. Kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. 80 ir 81 pakeitimas. Kas už kas prieš susilaiko patvirtintas. 82 pakeitimas. Kas už kas prieš. Pasitikrinkime dėl 82 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Baigime. Patvirtintas. 22 atkrenta 83. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 83. Pradėkime. Baigime. Lygiosios. Atmestas. 23 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 84 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 85 už, prieš, susilaiko, atmestas. 86 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 87 kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 87, pradėkime. Thank you. Baigime. Patvirtintas priimtas vieno balso persvara 27-28, 88 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko atmestas. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 27 kas už, kas prieš Pasitikrinkime dėl 27 pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Baigime. Atmestas. 28 pakeitimas kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Pakelkite dar rankas 28 pakeitimas. Baigime balsuoti. Lygiosios. Atmestas. H kompromisas kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 32 pakeitimas kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. 3, 33 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko atmestas, 34 pakeitimas, kas už kas prieš susilaiko priimtas, 35, kas už kas prieš susilaiko atmestas, 36, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, į kompromisas, kas už kas prieš susilaiko patvirtintas, 39 pakeitimas, kas už kas prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 39 pakeitimo. Baigime balsavimą. Atmestas. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl pirmo pakeitimo. Pradėkime balsuoti. Baigime balsavimą. Patvirtintas. 40 pakeitimas balsuokime dalimis. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš susilaiko patvirtintas, už antrąją da, dėl antrosios dalies, kas už, kas prieš susilaiko patvirtintas. Balsuokime dėl viso komisijo pasiūlymo vardinių balsavimų, prašau. Baigime balsavimą. 51 už 2 prieš prieš susilaiko sveikiname pranešėją. O dabar pereikime prie nuomonės dėl struktūrinių reformų rėmimo programos. Pasiruošę? Okay. Amendment 14. 14. Pakeitimas. Ar reikia balsavimo sąrašo? Palauksiu. So, amendment 4. Taigi 14 pakeitimas už, prieš susilaiko atmestas. A kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 44 su žodiniu pakeitimu už prieš e, tu prieš savo pakeitimą, Filipai. Patikrinkime gal. Tikriname 44 su žodiniu pakeitimu. Baigiame. Atmestas. Turime balsuoti dar? Turime balsuoti dėl 44 be žodinio pakeitimo už, prieš. Tikriname dar kartą. Balsavimas baigiamas. Vis tiek atmestas. 45 už, prieš susilaiko atmestas, 46 už, prieš susilaiko atmestas, 47 už, prieš susilaiko atmestas, 48 už, prieš susilaiko atmestas, 49 už, prieš susilaiko atmestas, B kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas, 13 už, prieš susilaiko atmestas, 15 už prieš susilaiko atmestas, pirmas už prieš susilaiko patvirtintas, antras už prieš susilaiko patvirtintas, trečias už prieš susilaiko patvirtintas, ketvirtas už prieš susilaiko patvirtintas, penk, C kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas, D kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas, E kompromisas už prieš susilaiko padrintas. 22 už prieš susilaiko padrintas. 24 už prieš susilaiko atmestas. 26 už prieš susilaiko patrintas, 7 už prieš susilaiko atmestas, 28 už prieš susilaiko patvirtintas, F kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas, G kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 32 su žodiniu pakeitimu už prieš. Patikrinkime, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 34 už, prieš susilaiko atmestas. 35 už, prieš susilaiko atmestas. H kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. 40 už, prieš susilaiko patvirtintas. Vardinis balsavimas dėl viso teksto su pakeitimais. Balsavimas baigiamas. 14 prieš 40 už vieną susilaikę. Toliau. Klausimas, klausimo žodžiu projektas. Turime šį klausimą ir pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl IFRS e 17. Pirmiausia, turime balsuoti blokų dėl klausimų, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar e, žodinio klausimo projekto su pakeitimės už prieš susilaiko patvirtinta. Dabar rezoliucijos projektas, penktas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. Pradinis tekstas už prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko patvirtintas. Taigi nereikia balsuoti dėl pradinio teksto. Todėl toliau aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. Pradinis tekstas trečioji dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Devintas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Dešimtas pakeitimas už prieš susilaiko atmestas. A kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 16 pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas. B kompromisas už prieš susilaiko patvirtintas. 19 už prieš. Atrodo patvirtinta. Patikrinkime gerai. 19 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 20 pakeitimas už, prieš, tikrina 20 pakeitimas. The vote is closed. Balsavimas baigiamas, patvirtintas 28 už, 25 prieš. Devinta dalis su žodiniu pakeitimu už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau. Ne, toliau 22 pakeitimas už prieš tikrina 22 pakeitimą, prašom balsuoti. Vote is closed. <clears throat> Balsavimas baigiamas, patvirtintas. 23 už prieš susilaiko ta pati dauguma. Patvirtinta 24 už prieš susilaiko patvirtinta. 25 už prieš susilaiko patvirtintas. 14 dalies pradinis tekstas už prieš susilaiko patvirtinta. 15 dalis pradinis tekstas už prieš susilaiko patvirtinta. 26 už prieš susilaiko patvirtinta. 27 už prieš susilaiko patvirtintas. Pradinis tekstas 18 dalis už prieš susilaiko patvirtinta. Pradinis tekstas 19 dalis už prieš susilaiko patvirtinta. 28 už prieš susilaiko patvirtintas. 29 už prieš tikrina 29 pakeitimą. The vote is closed. Balsavimas baigiamas, atmestas. Taigi pradinis tekstas 20 dalis už, prieš susilaiko patvirtinta. Balsuosime blokų dėl e, citatų už, prieš susilaiko patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko patvirtinta. Blokų 13, 26. E, už prieš susilaiko patvirtinta, blokų konstruojamosios dalgius ABC, už prieš susilaiko patvirtinta, antras pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas, EF konstruojamosios dalis už prieš susilaiko patvirtintas, trečias pakeitimas už prieš susilaiko patvirtintas, Aš konstruojama dalis už prieš susilaiko patvirtinta, ketvirtas pakeitimas už prieš Tikriname ketvirtą pakeitimą, balsuojame. The vote is closed. Baigėme atmestas balsavimą dėl teksto su pakeitimais vardiniu balsavimu. Balsavimas baigtas, 50 už, 1 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname. Taigi dabar pertrauka, nes turime palaukti bendro Ekon ir AFKO komiteto posėdžio, kur bus bent balsuojama pagal 202 straipsnį. Taigi 5 minučių pertrauka. Nedaugiau. Jeigu AFKO kolegos ateis laiku, Iš karto balsuosime. 18.30.